Buenos días. Bonjour à tous et à toutes. Buenos días. Good morning, everybody. Labas rytas, ponios ir ponai, kolegos. Ir jūs, pana Vandekantai. Sveiki susirinkę. Turime šiandien daug darbo. Dviejų dienų lybė komiteto posėdis su didžiulė darbo tvarkė. Iš ryto ir po pietų šiandien ir rytoj taip pat, taigi reikia pradėti ir reikia laikytis grafiko nuo pat pradžių, ypač turint galvoje tai, kad 11 val. 10 minučių esame suplanavę balsavimą. Taigi iki to laiko ši salė bus pilna, kai susirinks kolegos norintys balsuoti dėl šių klausimų. Dėl abiejų klausimų turime turėti galvoje mūsų grafiką. Pirmiausia, pradedame nuo pirmininko pranešimų. A, pirmiausia, protokolų tvirtinimas. Protokolų įvykusių vas, posėdžių įvykusių vasario 9 dieną, jeigu niekas neprieštarauja. Toliau, ketvirtas darbo atrakės klausimas, kurį svarstysime 45 minutės, tai yra bendras E, posėdis dėl teisingumo programos 14-20 metams. Tai yra bendras jūri ir lybė komitetų e, posėdis. Dėkojame kolegai poniai, poniai Evelin Regner, kuri atstovauja jūri komitetą. E, lybė komiteto pranešėjas yra Filip Kleis, o jūri komiteto pranešėjas yra ponas Berlingveris. Taigi išklausysime jų. Ir aptarsime pakeitimus dėl komisijos reglamento įsteigiant teisingumo programą 14-20 metams. Pagal 51 taisyklę dėl kelių komiteto bendradarbiavimo rengiant pranešimą, pateikti 79 pakeitimai. Numatoma, kad balsuojama bus lapkričio 26 dieną. Taigi pirmiausia, išklausysime kolegės ponios Regner Teisės reikalų komiteto vicepirmininkės, o po to išklausysime abu pranešėjus, pana Kleis ir pana Berlingverį. Prašom, pana Regnerą. Ačiū, ponia Lopes Agilarai. Labas rytas, ponios ir ponai. Teisės reikalų komiteto vardu norėčiau tarti keletą žodžių apie šį pranešimą. Visų pirma, jau turime ilgą tradiciją bendradarbiaujant tarp e, lybė ir teisės reikalų komiteto komitetų e, svarstančios klausimus. Šios kadencijos, e, nuo šios kadencijos pradžios galiu priminti, kad mes taip renkėme pranešimus dėl Sagalmo programos ir kitus pranešimus puikiai bendradarbiaujant. Šis puikus bendradarbiavimas taip pat būtinas, kad pasiektume savo tikslų kuriant Europos teisingumo erdvę pagristą pasitikėjimu ir tarpusavio pripažinimu. Dabartinis pranešimas dėl teisingumo programos 14-20 metams yra jau esamos programos tesinys e, civilinio teisingumo, baudžiamo teisingumo ir visuomenės informavimo. Taigi, ši užduotis leidžia mums tęsti e, puikų bendradarbiavimą ir siekti savo tikslų. Norėčiau paminėti finansavimo klausimą, nes tai yra viena iš svarbiausių temų, kurią reikia aptarti. Komisija siūlo 472 milijonus eurų. Žinome, kad tai, kai kalbama apie pinigus, paskutinis žodis niekada nebūna tartas, kol nesibaigia parlamento ir tarybos dėrybos, siekiant rezultato dėl daugiametės finansinės programos. Apskritai galima pasakyti, kad mums reikia e, veiksmingų teisės aktų, bet taip pat ir finansinių išteklių, kad galėtume tų tikslų siekti. Kol kas e, pirmininkas Lopesas Agilaras jau pasakė, kad e, turime 79 pakeitimus. Nemažai yra pranešėjų pakeitimai, kurie bus aptarti bendradarbiavimo tarp pono Berlingerio ir pono Klės dvasia. Taip pat, kaip minėjau, svarbu, kaip buvo minėta, kad galutinis balsavimas įvyks e, lapkričio 27 dieną per bendrą mūsų komitetų sesiją. Ir galtinis rezultatas, kaip esu įstikinusi, bus konstruktyvus. Ačiū. Thank you, Mrs. Regner. Dėkoju, ponė Regner. Dabar išklausysime pranešėjų, abiejų pranešėjų. Pradėsime nuo pono Berlingerio, kuris atstovauja jūrų komitetui. Eh, grazie, prezidenti. Eh, Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Pranešimo rengimas šiuo klausimu. Pastaraisiais mėnesiais vyko, bendradarbiaujant su ponu Klesu. Ir būtent šio bendradarbiavimo dėka mums pavyko pasiekti tikros konvergencijos kompromiso. Turiu pasakyti, kad Tikrai šis pranešimas yra puikus mūsų komiteto bendradarbiavimo pavyzdys, taip pat ir puikaus bendradarbiavimo tarp mūsų abiejų pavyzdys. Tikrai dėl tokio puikaus sugebėjimo kartu dirbti pasiekėme ir gerų rezultatų. Bet dirbdami gavome nemažai prašymų, pageidavimų, taip pat su komisija ir taryba glaudžiai dirbame. Būtent dėl to rezultatas ir yra toks kokybiškas. Pirmiausia, norėčiau penkis e, aspektus aptarti. Pirmiausia, tai būtų narkotik, narkotikų e, problema šioje programoje. Aš nekalbu apie bendrąją ES programą, kalbu apie teisingumo programą konkrečiai. Keturiasdešimt vienas, keturiasdešimt du, keturiasdešimt trys, šešiasdešimt vienas ir šešiasdešimt penktas straipsniai buvo aptarti. tarėmės, kaip narkotikų klausimą čia tinkamiau apibriežti, bei prevencijos ir sveikatos sąlygų klausimai taip pat su tuo yra susiję, tai jau nėra mūsų komiteto kompetencija, bet nepaisant to buvo pateikta nemažai pakeitimų ir šiuos pakeitimus aptarsime kaip tinkama. Taip pat nepritarėme komisijos pageida, tiksliau tarybos pageidavimui išbraukti šį aspektą apskritai iš programos. Taryba rėmėsi tuo, kad e, šie klausimai yra susijęs su kitais neteisingumo sektoriais. Mums buvo bandoma sakyti, kad sveikatos bei prevencijos srityje bus kitų specifinių programų. Na, be jokios abejonės mes neketiname kištis į šią sritį, bet bet kokiu atveju net ir šie aspektai juk yra glaudžiai susiję su teisingumu. Ir mes manome, kad reikia tai minėti. Dabar 83, 87, 92 ir 99 E, straipsniai šie e, ir čia kalbama apie rodiklius. Tiksliau, čia yra pakeitimai, pakeitimų numeriai. Taigi mes rodiklius įtraukėme. Na ir taip pat trečias dalykas, dar kurį norėjau pasakyti, siūlysime tre, 33 pakeitimą, e, pagal kurį yra numatomi deleguotieji aktai. Taryba ir komisija e, renk, yra linkusios rinktis įgyvendinimo aktus su konsultavimo procedūra, o ne delegavimo aktus. Na, o mes manome, kad e, ši konfiguracija, tai yra deleguotojų teisės aktų e, konfiguracija, būtų tinkama čia įtraukti. Dabar ketvirtasis mano norėtas aptarti klausimas tai būtų naudos gavėjai. Mes apie tai daug su suinteresuotaisiais asmenimis kalbėjome ir pritarėme pono Lopeso ir pono Lėnės pakeitimus. Apie ką konkrečiai čia eina kalba? Ponas Kleisas, aš pats ir šešėliniai pranešėjai, nepriklausomai nuo jų politinės frakcijos, pageidavo, kad būtų įtraukti čia naudos gavėjai. Mes manome, kad naudos gavėjai turėtų atsidurti konstatuojamuose dalyse. Tai yra ne pačiame galutinėme tekste, o preambulėje, įžanginėse nuostatose. Taip pat čia numatėme tris institucijas. Panašaus lygio institucijos turėtų turėti teisę į ES paramą. Tai štai, ką mes esame čia numatę. Taip pat esame pasirengę įveikti nuomonių skirtumus. Tiesiog dabar bent jau kol kas daug buvo kalbėta apie tai, ar reikėtų institucijas minėti LCG ir kitas. Taigi svarbiausias klausimas čia buvo, ar institucijos turėtų būti įtrauktos į preambulę ar į straipsnius. Čia jau daugiau yra teisės akto leidybos metodo klausimas. Na ir galiausiai pakeitimai dėl vaikų. Su kolega Kleisu apie tai kalbėjome. ir nemažai pakeitimų yra susiję būtent su šiuo klausimu. Didžiausias pavojus slypi tame, kad pasiūlymas gali tapti pernelyg ilgų ir plačiai siekiančių. Būtent todėl mes siekiame e, tokios kompromisinio sprendimo varianto ir trumpai apimti visus pakeitimus, trumpai ir glaustai. O dabar žodis kolegai ponui Kleis, kuris Libe komitetui atstovauja. Dėkuoju pirmininkė. Na, nenoriu kartotis, pasakysiu tik tai, kad uh, bendradarbiauti su kolega Berlingeriu tikrai mums puikiai pavyko. E, beje, taip pat ir su šešėliniais pranešėjais puikiai pavyko kartu dirbti. Kai šiame komitete vyko pirmosios diskusijos ir kai pranešimo tekstas pirminis jau buvo parengtas, tai kiek pamenu, buvo plačiai sutarta, tai yra didelis pritarimas buvo kolegų tarpe, šiam tekstui. Būtent todėl mane labai stebino didelis pateiktų pakeitimų skaičius, beveik, devy, beveik 80 pakeitimų. Bet man atrodo, tie 79 pakeitimai gali būti į tris tambes svarbiausias grupės išskirti. Pirmiausia, tai viena grupė susijusi būtų su narkotikų priekyba, taip pat yra kita grupė pakeitimų, kuri kuriuose pasisakoma ne už represinį požiūrį, o už subalansuotą požiūrį. Dar vienoje pakeitimų grupėje siūloma įtraukti prevencijos ir sveikatos aspektą, kuriems aš ir pritarčiau beje. Bet taip pat yra dar ir tokių pakeitimų, kurie visiškai kitas rytis liečia. Štai pavyzdžiui, yra bandoma įtraukti naujų terminų, tokių kaip sunkieji ir lengvieji narkotikai. Na, mes, aš visada esu pasirengęs diskutuoti, bet šiuo atveju jaučiu, kad šiek tiek yra nukrypstama į šoną. Mano manimu, šios diskusijos neturėtų vykti rengiant teisę. teisę teisingumo programą 14-20 metam. Ponas Berlingeris jau sakė, kad yra pakeitimų, kuriais siekiama yra įtraukti vaikų teisų aspektą. Man atrodo, kad šiuo klausimu lengvai mums pavyks sutarti ir surasti kompromisą. Taip pat dar yra ir tokių pakeitimų, kurie man nėra būtini. Štai pavyzdžiui, tam tikri dalykai jau yra įrašyti į sutartis, arba tam tikri dalykai yra apimami e, tarp valstybinio bendradarbiavimo, kurį dabar pakeitimais, pakeitimų dėka norima pavyzdžiais iliustruoti. Na, man tai atrodo ne visai būtina. Kova su nar priekyba narkotikais, priekyba žmonėmis, visa tai yra susiję ir su vaikais, su vaikų problema. Tačiau man atrodo, kad teisės akte reikia kaip įmanoma aiškiau išdėstyti mintis, tai yra nuostatas parašyti taip, kad jos būtų kaip įmanoma paprasčiau ir lengviau pritaikytos. Todėl man atrodo, tai yra gyvendintos, man atrodo todėl, kad e, kai kurias pataisas galima būtų įtraukti labiau į preambulę negu kad į tekstą. Ponui Berlingeriu pritarčiau ir dėl rodiklių. Iš nemažai, iš keletos politinių frakcijų gavome pakeitimų susijusių su rodikliais. Pranešėjai atsižvelgs į šios pageidavimus bei pabandys kompromisinius pakeitimus pateikti. Dabar dėl deleguotojų teisės aktų ir dėl įgyvendinimo teisės aktų, kaip kad juos minėjo ponas Berlingeris, be jokios abejonės tai yra ypač svarbu. Todėl Europos parlamentas turėtų turėti kaip įmanoma daugiau poveikio nustatant šios programos konkrečius tikslus. Tai tiek būtų gerbiamas ponė pirmininkė. Dabar siūlau išgirsti frakcijų atstovų pasisakymus. Okay, you Dėkojame už jūsų pristatymus ir pakeitimų apžvalgą. Dabar gal pirmininkaujantį valstybę pasisakys dar prieš pradant diskusijas su kitais komitetų nariais. Matau, kad kyla rankos, bet galbūt komisija ir pirmininkaujantį valstybę pirmiausia pasisakytų. Prašau tarybos atstovas. Ačiū pirmininkė. Birželio 8 dieną taryba iš dalies patvirtino poziciją, bendrąją poziciją, tačiau toje dalinėje pozicijoje nebuvo aptartos įtrauktos sumos, kalbant apie bendrų reikalų tarybą ir pirmininkančios valstybės bičiulius. Uh, Taip pat e, ir kitų dalykų nebuvo įtraukta. Kai, kurie, kai kurios valstybės narės taryboje siūlė, kad narkotikų klausimą reiktų tarp švietim, augimo ir sveikatos ir ISF policijos e, e, klausimus įtraukti, o kitą dalį į teisingumo programą. Kai kurios valstybės narės teigia, kad teisinis pagrindas, tai yra reglamentas, turėtų likti toks, koks yra, o kon konkretūs veiksmai, kurie įtraukiami į reglamentą. Dėl jų pirmininkaujantį valstybę savo oficialiąją poziciją pristatys, kur atsispindės ir narkotikų klausimas. Šį klausimą koordinuoja horizontalioji narkotikų darbo grupė. Ji savo pasiūlyme aptars tuos veiksmus, kurie nėra dar įtraukti, tiesiog bandant išvengti dubliavimuose. Dabar kalbant iš esmės apie reglamentą ir jį lyginant su pirminiu komisijos pasiūlymu, dalinė, bendroje dalinėje pozicijoje yra įtraukiami konkretūs tikslai, parama teisėjų mokymams, Toliau dar tuose tiksluose yra kalbama ir apie teismų sistemos efektyvumo didinimą ir taip pat saveikumą per sienas. Na, o kalbant apie dalyvavimą, prieiga prie programų pagal bendrąją dalinę tarybos poziciją bus orientuota į įvairias e, organizacijas, siekiančias pelno organizacijas, tačiau tik tai e, kurios e, bendradarbiaus su nepelno siekiančiomis organizacijomis taip pat. Mes manome, kad nacionalinės organizacijos pagal sal... veikiančios pagal sąlygas numatytas metinėje programoje, jos galės irgi pasinaudoti programomis, uh, jeigu jos aktyviai dalyvaus tose srityse, kurios yra įtraukiamos į programą pagal finansinį reglamentą. Taipogi, taryba dabar dėl rodiklių klausimo yra, mano, kad reikia atsižvelgti į specifinius kriterijus, stebint ir prižiūrint programos įgyvendinimą. Na ir pirmininkaujantį valstybę nori ir toliau renkti techninius susitikimus su parlamentu ir komisija, kad būtų galima suderinti parlamento pakeitimus, juos priderinant prie bendro, bendrosios dalinės tarybos pozicijos. Dėkoju komisijos vardu, ponė Mišių pasisakys. Pasistengsiu, kuo galima trumpiau. Labas rytas. Aš tiesiog norėčiau pridurti, kad viskas buvo labai gerai paaiškinta, paaiškinti esminiai pakeitimų dalykai. Tai aš prie jų negryšiu, tik tai norėčiau pasakyti, kad diskusijų pabaigoje mums reikia jau turėti aiškius pasiūlymus dėl programos. Jie turi būti aiškus, praktiškai gyvendinami ir turi padėti politikams ir naudos gavėjams. Na ir čia aš manau, kad reikalinga pirmiausia surasti tinkamą pusiausvyrą. Dabar tie pakeitimai, kurias perskaičiau, čia matau, kad, na aišku, visi tie minėti dalykai atsispindi, tačiau yra dalykų, kur aš manau, kad mums e, pavyks susitarti po diskusijų tais keliais klausimais, bet čia reikia uh, viską vertinti atsižvelgiant į visas komisijos programas, jeigu ši programa ar kitos programos, kurias aptarinėsime per šį laikotarpį, bus suderintos ir viena papildys kitą, tuomet rezultatas bus geresnis. Taigi yra keletas klausimų, kurie yra horizontalūs, kaip jau sakiau, delegė, deleguotieji teisės aktai, narkotikai, visi tie dalykai yra horizontalūs klausimai ir mums juk galiausiai reikia paprastos, lengvai gyvendinamos programos. Dėkoju komisijai. Dabar pradėsime diskusijas. Visi norintys dabar galės pasisakyti. Gal pradėsime nuo vicepirmininkės, ponios Gönš. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, kadangi esu šešėlinė pranešėja Libė komitete. Norėčiau šį beitą pakomentuoti. Kiek matome, yra nemažai sutampančių pakeitimų, pateiktų jūri ir Libė komitetų. Taigi, turime gan geros medžiagos. Yra stiprių gerų pakeitimų, keletą paminėsiu. Pirmiausia, prevencinis teisingumas. Šis terminas yra įtrauktas į abiejų komitetų pakeitimus ir tai yra racionalus dalykas. Dabar e, komparatyvinė tarptautinių ES teisės aktų analizė. Iš tiesų mes e, daug daug nežinome apie tas teisinės sistemas ir abipusio pasitikėjimo <clears throat> pagrindu reiktų ir dirbti. Tai atsispindi pasiūlymuose. Vaikų teisės buvo minėtos ne kartą. Turėtumėme siekti pusiausvėros čia ir daugiau dėmesio skirti kovai su diskriminacija. turime pažiūrėti, kaip tai galėtų būti atspindėta teisų ir pilietybės programoje. Elektroninis mokymasis, e, mokymasis e, gyvenimą irgi yra labai svarbu. Kalbame apie vis, visapusiškai nepriklausomus teismus, jų efektyvumą, kovą su diskriminacija teismuose, taip pat vienodą prieigą prie teisingumo, uh, samoningumą ne vien tik tai ES teisės aktų srityje, bet ir teisų srityje, e, galimybę gauti kompensaciją, advokato paslaugas ir panašiai. Taigi turime išplėsti taip pat e, sritį, kuomet yra, kurioje turėtų būti renkami segreguoti suvesniai duomenys. Tai yra tam tikrų ryšių su teisų ir pilietybės programa. Mes e, siekiame, kad parlamentas metinėse programuose irgi tartų žodį. Ir mes daug čia diskutavome dėl deleguotojų aktus, subalansuotas požiūris, pusiausvyra, taip pat procedūrų supaprastimas, geografinis balansas, padedant toms valstybėms narėms, kurios nedalyvauja kol kas. Taip pat yra problematiškesnių pakeitimų. Mes ilgai kalbėjomės apie tai, ar reikia minėti konkrečias organizacijas gal galėtumėme susitarti, kad, na, būtų rizikinga minėti konkrečias organizacijas. Nes daug lobistų čia bandys e, vesti savo veiklą. Galbūt kažkaip tipus organizacijų galime paminėti, bet konkrečias organizacijas kaip naudos gavėjas neturėtumėme minėti. Uh, čia ta pati problema yra ir teisų pilietybės programoje. Taip pat yra pakeitimų, kur bandoma apriboti finansavimą naudos gavėjams, vertinant jų metinius biudžetus. Kažin, ar čia reiktų taip e, jau detaliai viską numatyti, bet gal apie tai dar pasikalbėsime e, diskusijose su komisijos ir tarybos atstovais. Ir tikiuosi, kad galiausiai mums pavyks parengti, parengti stiprų pasiūlymą. Ačiū. Kemp. Ačiū dabar ponas Vandenkampas. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti abiems pranešėjams už visą atliktą darbą. Nepaisant pagirimų, man kartais atrodo, kad teisingumo programa 2014-2020 metams nėra pakankamai žinoma Europos parlamente. Regionų ir agri komitetai, kai pasisuka kalba apie biudžetą, visą dėmesį prikausto. Aš tiesiog norėčiau paprašyti jūsų ir ponios Regner, kad e, šių dėrybų metu būtų nepaliestas biudžetas. Taip tikrai e, Dėrybų, dėrybinio proceso metu parlamente vyksta daugybė ir oficialių, ir mažiau oficialių dėrybų. Ir man atrodo, kad svarbiausia čia yra išlaikyti biudžetą. Norėčiau jūsų paprašyti, kad biudžetas būtų išlaikytas tokio lygio, kokio jis yra, bent jau, jeigu įmanoma, net ir jį padidinti. Na, aš esu pasirengęs jūs paremti, nepaisant mano šiek tiek kritiško požiūrio. Uh, Tai čia taikyčiau poniai Regner ir ponui Lėnė. Na, dabar turėčiau šiek tiek sudaužyti pono Kles svajonės, <laughs> taip sakant. 79 pakeitimai nėra didelis skaičius, nes regioninės plėtros komitete gaunama netgi 200 pakeitimų dokumentams, taigi 79 yra tikrai mažai. Dabar dėl kompromisinių pakeitimų. Man atrodo, kad galima būtų apskritai sumažinti pakeitimų skaičių, nes kai kurie jų kartojasi ir parengti kompromisinius pakeitimus. EPP e, frakcija džiaugiasi ponios Grisdek iš Aldės frakcijos pakeitimais. Todėl, kad šios ponios pakeitimai tekstą padaro paprastesniu. Mes tuo ir džiaugiamės, nes e, rengiant tokias programas visada reikia atsižvelgti į biurokratijos e, keliamą pavojų. Taip pat norėčiau paklausti, ką pranešėjai mano apie ponios Grisbek pateiktus pakeitimus. Dabar, pirmininkė, dar porą klausimų dėl teisėjų rengimo. Kai kuriais pakeitimais siekiama išplėsti teisėjo savoką, siūloma yra apimti ir kitus pareigūnus. Mes tam neprieštaraujame. Nes, pavyzdžiui, štai Niderlanduose šios savokos nėra puikiai žinomos, todėl tikrai naudinga būtų mums visiems su tai susipažinti. Su tuo susipažinti. Pone Gomeš siūlo vieną kažkokią tai instituciją paskirti. Nu, mes tam neprieštarautume. Bet e, kas dėl teisėjų mokymo, tai visos frakcijos galėtų laikytis e, vienodų sąlygų tiesiog. Na, o dabar Dar dėl narkotikų klausimo. Matau, kad kai kurie kolegos e, siūlo įvesti lengvų ir sunkiųjų narkotikų apibriežti. Aš pritarčiau ponui Klasui. Galbūt ne, šioje, ne šiame pranešime apie tai dėlėtų kalbėti. Šiaip ar taip, tie sunkieji ir lengvėjai narkotikai, dėl to yra dar nesutariama. Nes štai pavyzdžiui, Niderlanduose mes turime tam tikrų kanapių rūšių, kurios e, savo sunkumu galėtų būti sunkesnės laikomos negu kad hašišas, pavyzdžiui, negu kad heroinas, atsiprašau. Dabar dėl prevencijos ir sveikatos aspekto. Nederėtų kad nereikėtų to pamesti iš akių. Jeigu jau taryba ir komisija pasakys, kad sveikata ir prevencija neturėtų čia atsirasti, tai jie turėtų mus patikinti, kad šie aspektai bus apimti kažkur tai kitur, nebūtinai šiame pranešime, šią teisės akte. Dabar dėl e, deleguotojų aktų. Nereikėtų mums didinti biurokratijos naštos. Todėl manau, kad pono Berlingero ir klaso čia rekomendacijomis galėtume vadovautis šiuo klausimu. Ačiū. Ačiū už Jūsų pasisakymą ir pasižymėjome finansinio klausimo svarbą, ką Jūs taip aiškiai pabrėžėte. Žinoma, pasižymėjome toliau. Ponas, pana Homero Lopes. Desgraciadamente no he podido llegar a tiempo. Ačiū pirminkė, dėja nepavyko laiku man pateikti savo pakeitimų. Pranešimas atrodo geras, tačiau yra minčių, kurios taip pat būtų galbūt naudingos komisijai, svarstant teisingumo programą. Šiame komitete matome, kaip, e, kaip yra pateiktas procedūrinių garantijų paketas, taip pat pranešimas rengiamas dėl nusikaltimų aukų ir taip atsiranda Europoje naujas teisingumo sistemo vaizdas, sistemos vaizdas. Na ir jeigu kalbėsime apie finansinę programą, tai kokia bus, kokias bus pasiekmes šiam paketui ir e, nusikaltimų aukų pranešimo likimui. Čia taip pat e, svarbus yra e, finansiniai aspektai ir finansinė programa. Taip pat dėl e, finansinėje programoje skiriamo dėmesio prekybai narkotikais. Aš suprantu, kad tai yra horizontalus klausimas, jis susijęs su keletų sektorių, ne tik laisvės ar teisingumo reikalais, bet taip pat ir vidaus reikalais, socialiniais klausimais. Ir iš dalies e, su pagalba nusikaltimo aukoms. Taigi teisingumo srityje, jeigu kalbėsime apie mokymus, tai mano šalyje trūksta mokymų finansų ekspertams, prokurorams ir panašiai. Jiems reikia tokių žinių, kuomet jie užsima bylomis susijomis su prekyba narkotikais. Aš manau, kad reikia apmokyti tuos žmonės. Kuomet e, kalbama apie prekybos narkotikais bylas, tai yra kažkas skirta teisėjams, bet reikia mokyti taip pat ir tarpininkus. Nes mes turime e, nedidelių nusikaltimų susijusių su narkotikų prekyba media, e, tarpininkų programa, programą. Ir čia reikia mokymų taip pat. Tačiau, na, jeigu tokią, jeigu tokią programą, tarpininkavimo programą galima parengti, ji tikrai turi papildomas vertės. Kalbant apie prekybą narkotikais, reikia turėti galvoje, kas pakliūna į teisingumo, kas į vidaus reikalų, o kas į socialinių reikalų sritį. Reikia a, taip pat pasistengti padėti žmonėms, kurie yra priklausomi nuo narkotikų. Paprastai prekyba narkotikais yra e, reglamentuojama kriminalinio baudžiamojo kodekso e, rėmose, taigi e, gali kilti problemą. E, Dėkuoju, kolegos. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad e, darbas buvo labai naudingas su abiem pranešėjais. Libe komitete mes labai vertiname galimybę dirbti kartu, dirbti kartu su kitu komitetu. Taip mūsų teisėkuros darbas nuo to tampa tik tai įdomesniu ir tikrai naudingesniu, todėl norėčiau padėkoti visiems kolegoms už tai. Visi dėl vieno su, sutinkame, tai yra, kad reikia galutinai ir kaip mano greičiau sukurti bendrąją teisingumo erdvę, Europos erdvę. Prieiga prie teisingumo sistemos piliečiams turi būti paremta realistiškomis sąlygomis ir veiksminga. Ir štai dabar siūlomi pakeitimai, manau, atspindi bendrąjį mūsų tikslą. Didžioji dalis pakeitimų yra palankiai vertinami mano frakcijoje. Ir manau, kad tikrai manoma bus rasti kompromiso. Na, kaip ir kolega pasakysiu, kad mažiau nei šimtas pakeitimų nėra negeras ženklas, kaip tik atvirkščiai netgi tai rodo, kad parlamentarai yra suinteresuoti šiuo darbu. Šis darbas yra ypatingai svarbus, juo labiau, kad teisingumas yra vienas iš pagrindinių mūsų sistemos ramščių. Ir tai yra ypatingai svarbu mūsų piliečiams. Tai yra svarbu tiek į teisingumą besikreipiantiems piliečiams, tiek tiems piliečiams, kurie atsiduria teisingumo taikinyje. Na, nenorėčiau kalbėti per ilgai, tik tai pasakysiu, štai ką, tris pagrindinius dalykus be jau išsakytų dalykų, štai ką pasakysiu. Buvo šiandien ryte jau aptarti narkotikų bei kai kurie tekste netinkami aspektai buvo aptarti. Kaip kad kolega ir sakė, Bendrasis biudžetas šiai programai neturėtų būti mažinamas, nereikėtų čia drastiškų taupimų jokių. Ir čia mes vėlgi vieningai pritartume tam, kad reikia išlaikyti šios programos biudžetą. Kaip ir sakiau, dabar tris dalykus norėjau pasakyti. Mūsų frakcijai ypatingai svarbus yra programos matomumas. Jūs tikriausiai pamenate, kad per ankstesnį laikotarpį daug veiksmų nebuvo atlikta. Galbūt tiesiog buvo manoma, kad kai kuriuose šalise ar regionuose nepakankamai teisininkų dirbo, ar kaip Ne, manau, kad teisininkų buvo pakankamai tiesiog ankstesnė programa buvo tokia neaiški ir sunkiai suprantama, kad sudėtinga buvo ją pasinaudoti. Taigi, man svarbiausia čia būtų programos matomumas bei supaprastinimas kai kurių nuostatų. Be to nereikėtų taisyklių keisti kasmet. Man atrodo, kad tai, kas aišku ir paprasta, turi būti išlaikyta. tam, kad šis dokumentas būtų praktiškai pritaikomas. Nepaisant to, kad tai nėra įgyvendinta bent jau kol kas dar visoje Europos Sąjungoje, informacija apie šią programą turi būti skleidžiama visur interneto pagalba. Taip programos naudojimas turėtų būti nuo to tik tai paprastesnis. Taigi programos lankstumas, apie kurį jau yra kalbama Stokholmo programoje, nėra perteklinis dalykas. Būtina jį tinkamai apibriežti. Na ir dabar antras dalykas, kurį norėjau užsakyti. Tai požiūris į pažeidžiamus ES piliečius, tai yra vaikus. Aš nemažai pakeitimų pateikiau. Ne visada tie pakeitimai kartojasi. Pakeitimuose yra skirtingos idėjos pristatomos. Ir tikrai pritarčiau pranešėjų pasiūlymui susintetinti šiuos pakeitimus. Tačiau Nepaisant to, manau, kad reikėtų konkrečiai aptarti vaikų klausimą. Dabar trečiasis klausimas, dėl kurio niekaip nesutariama. Man atrodo, kad tarp valstybinis bendradarbiavimas turėtų būti tinkamai finansuojamas, jam turi būti skiriamas tinkamas vaidmuo. Aš pati gyvenu regione, kuris turi tris ES kaimynus ir vieną ne ES šalį kaimynę. Man atrodo, man atrodo, kad mes dabar turime puikią galimybę bendradarbiauti su kaimynais ir taip praturtinti teisingumo programą naujais elementais. Na ir nepaisant kai kurių siūlymų, mes nenorėtume, kad čia būtų žengtas žingsnis atgal šioje srityje. Dabar dėl daugia kalbystės. nes labai dažnai dabar nutinka taip, kad visi kalba angliškai. Aš vis dėlto norėčiau pasisakyti už Europos, Europos e, Sąjungos sutartyse numatytą įvairovę. Pranešime yra apie tai kalbama, pakankamai gerai tai atspindima. Tai štai būtų tokie pasiūlymai ir mano vertinimas. Pirmininkas, ačiū ponė Rysbek. Norėčiau tik tai priminti visiems, kad jau artėja 11 valanda. Kaip ir sakiau, pagal kitą pagal darbo tvarkę prie kito klausimo turime prieiti po 11.10. Pone Argentinė, dabar jums žodis. Ačiū pirmininkė, aš apsiribosiu vieną temą, tikriausiai nenustepsite. Tai yra narkotikų prevencija ir kova su narkotikų prekyba ir naudojimu. Nemažai mano pakeitimų yra būtent čia tema. C konstatuojamoje dalyje komisijos dokumente kalbama taip pat apie tai, nes e, narkotikų sritis yra teisingumo programai priklauso ir čia reikėtų kalbėti apie kovą su prekyba narkotikais finansuojančią programą. Žaliesiams problema čia kyla. Mes tam nepritvėrė. Žinoma, reikia kovoti su nelegalia veikla, tačiau vėlgi grįžtama prie diskusijos apie narkotikus. Ar manote, kad galima užtikrinti, kad žmonės neperžengtų tos linijos. Jeigu jie peržengia tą liniją, jie tampa priklausomi. Kaip tada jiems padėti? E, atsikratyti priklausomybės, o jeigu jiems nepavyksta atsikratyti priklausomybės, tuomet ta sritis jau nebepatenka. Reikia tiems žmonėms taip pat skirti vietos ir dėmesio visuomenėje. Ir atrodo, kad komisija yra vienoje šios diskusijos pusėje. pusėje. Tai yra tik tai, kai kalbam apie kovą su nusikalstamamu, mes tam nepritarime. Kalbėti apie E, narkotikų legalizavimą ar dekriminalizavimą nesulauktų čia didelės daugumos šiame parlamente, tačiau reikia galvoti ir apie sveikatos aspektus. Ponas Klasas pritarė mano pakeitimui, tačiau su tam tikrai išimtimi, kad e, e, reikia daryti skirtumą tarp silpnų ir stipriųjų narkotikų. Aš viską netaip įsivaizduoju. Kai kurie, taip vadinami, švelnus narkotikai nėra tokie jau švelnus ar nestiprus. Tačiau mes neturėtume kriminalizuoti visko, ką vartoja žmonės. Pavyzdžiui, nekriminalizuojame alkoholio vartojimo. Ir žaliai mano, kad kai kurios narkotikų formos neturi būti kriminalizuojamos. Jeigu žmonės retkarčiais vartoja narkotikus, tai nebūtinai jos reikia griežtai bausti. Ir būtent mūsų pakeitimus reikia vertinti šiame kontekste. Ačiū ponia Sargentinė, Europonas Dejongas. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik vond het een prachtig betoog van... Uh... Ačiū, ponia pirmininkė. Pana Sargentinė nuomoniai aš pritariu. E, yra pastatyta nemažai neblogų filmų. Vienas šių pastatytas Niko Keivo, kur kalbama apie tai, kad nebūtinai represyvi narkotikų politika yra sėkminga. Ir ten kalbama apie tai, kad reikėtų, ko nereikėtų kriminalizuoti. Norėčiau perspėti, neturėtume pakliūti į spastus gindami kiekvienas savo e, sritį ir prašydami e, pinigų savo sričiai. Aš buvau pirmininkas vidaus, vidaus prekybos komitete, kuomet e, patyriau, kaip vieni prašo pinigų savo vienai sričiai, tuomet reikia mažinti finansavimą kitur. Daugiausia dėmesio turėtume skirti pridėtiniai vertai, europiniai pridėtiniai vertai galime kalbėti apie informacijos sklaidą. Ir mano pakeitimai būtent yra skirti šiai sričiai. Taip pat e, reikia aiškiau numatyti tuos e, Europinės pridėtinės vertės rodiklius. Taip pat turėtume atsižvelgti ir į valstybių narių turimus e, resursus šioje srityje todėl reikėtų pridėti vieną dalį preambulėje. Žinoma, kad žmonės turi būti mokomi, tačiau visi scenarai neturi būti rengiami Briuselėje. Visą tai gali būti rengiama ir pagal nacionalinės mokymų programas. Na ir paskutinis komentaras. Aš esu šimtų procentų prieš idėją, kad būtų nominuotos atskiros institucijos. E, nes čia yra politinis tekstas. Jeigu kalbėsime apie vidaus rinkos ar konkurencijos problemas, tai tuomet e, mes tiesiog susilauktume įvairiausių kaltinimų. Jeigu paminėsime kokius nors institutus ar tinklus, o kitų neįvardysime. Taigi aš norėčiau paraginti pranešėjus pagalvoti apie tai. Galbūt būtų galima išvengti e, tam tikrų institutų išvardymo. Aš pritariu e, dalykams susijęms su narkotikais ir rodikliais. Manau, kad galima bendrauti toliau. Ačiū. Ponas Cvivka, Teisės reikalų komiteto vardu. Panie Przewodniczący, dziękuję uprzejmie. To nie jest łatwe. Pone pirmininkė, ačiū. Žinau, kad nėra lengva ištarti mano pavardę, bet žaviuosi jūsų pastangomis. Norėčiau grįžti prie to, ką tik, ko, ką, ką tik girdėjome. Mes jūrį komitete gan plačiai kalbėjomės apie klausimus susijusius su teisingumo programos tikslais. Ir manau, kad reiktų prisiminti tuos tikslus, nes diskusijos yra gan įdomios, tačiau mes leidžiamės į detalės. Ir tikrai detalės programoje, kažin, ar atsispindės, tam reikės kitų teisės aktų. Teisingumo programos tikslas yra sukurti bendrąją erdvę, bendrąją kultūrą, kaip minėjo Luigi Berlinger nekarta mūsų susitikimuose. Uh, teismų kultūra visose ES valstybėse narėse, teisingumo kultūra. Ir tam mums reikia parengti ir gyvendinti mokymo programas, nes priešingai neįsivaizduoju, kaip būtų galima tą padaryti. Negalime publikuoti dokumentų internetu, to tikrai nepakaks. Reikia kažkaip sugebėti juos perskaityti, suvokti, susijęti su realybė. Uh, Taigi aš manau, kad e, tos tarpvalstybinės programos ir turi įnešti tą svarbų į elementą teisingumo, teismų kultūros erdvės sukūrimą Europoje. Taigi, aš permašiau tos pakeitimus ir priešingai tam, ką sakė ponas Dejongas, aš manau, kad preambulėje galėtumėme įtraukti įvairius tinklus, įvairias organizacijas, kurios tikrai yra sukaupusios daug patirties, kurios tuos mokymus atlieka tarp, tarp valstybinių lygmenių, kurios teikia aukštos kokybės garantijas. Ir, na, nemanykime, kad e, tą būtų galima padaryti be ES pagalbos. Neapsimeskime, kad tai nevyksta. Tai vyksta ir jeigu tai vyksta sėkmingai ir sklandžiai, tai būtent tą kelią mes turėtumėme ir pasirinkti, kuriant bendrąją teisės kultūrą Europoje. Pone Movai, dar perinant prie pranešėjų. Ačiū. Mėly kolegos, aš manau, kad labai svarbu, kad yra tai, kad, e, na, kiek techniškas būtų mūsų darbas, vis tiek turime nepamiršti, kad kalba eina apie realius žmonės, realius atvejus ir realias kančias gan dažnai. Dėl to aš norėčiau paminėti vieną bylą, kuri šokiravo Vengriją. Ir norėčiau savo siūlymus konkrečiai susijęti su realia, realių žmonių byla. Ečkėrien Tobin byla, tai yra airis bankininkas, kuris du vengrus vaikus nužudė e, automobilio avarijoje. Tai buvo ekstremalus atvejis, jis labai neatsargiai vairavo. Jam buvo leista sugrįžti į Airiją. Jis ten gavo trijų metų įkalinimo bausmę Vengrijoje, po to grįžo į Airiją, tačiau Airija tos bausmės ne, neįvykdė. Ir čia dvi išvadas norėčiau padaryti susijusios su ta byla. Turėtumėme turėti mokslininkų, analitikų grupę, tokių žmonių, kurie galėtų išanalizuoti tokius, tokias teis, teisinio bendradarbiavimo bylas. Ta darytų reguliariai ir padarytų atitinkamas išvadas. Ir dar vienas dalykas, ko pasigėdau šioje, šiame tekste. Svarbu, kad nukentėjusiai gautų galimybę kreiptis į teismą ir kitoje šalyje. Kaip atsitiko šioje byloje? Problema ta, kad vaikų, tų dviejų ir penkerių metų vaikų tėvai norėjo, kad ekstradicija vyktų. Jie norėjo dalyvauti byloje, svarstant bylą Airijoje, jie norėjo ten nuvykti, sėdėti teisme ir parašė laišką Airijos atstovams, tačiau net nebuvo atsakyta į jų, klaus, į jų laišką visiškai nebuvo atsižvelgta į jų prašymą, kaip į, na, iš principo į teismo šalies prašymą. Airijos ambasadorius niekuomet neatsakė į tų tėvų laišką. Taigi nukentėjusiųjų interesai, problemos turi būti sprendžia, sprendžiamos tarp valstybinių lygmenių. Tuo atveju, to, tos bylos atveju taip neįvyko ir dėl to darau štai kokią išvadą. Tuo atveju, šiuo atveju nukentėjusiųjų interesai, prieiga prie teisingumo, dalyvavimas bylose kitose šalyse, svarstamose kitose šalyse turi atsispindėti šiame tekste. Uh, Ir tos bylos, kuomet bendradarbiavimas nepavyksta, šiuo atveju teisingumas nebuvo užtikrintas ir nebuvo nubausta už atliktą nusikaltimą, tai šokiruoja, turint omenyje, kad tai yra ES e, šalis, taigi tokios bylos turi būti analizuojamos, tyriamos ir turi būti padaromos išvados. Nu, bet kuriuo atveju mes nepasiduodame, reikalavome teisingumo ir prašome visų jūsų pagalbos siekiant teisingumo. Ačiū poniai Movai. Dabar pasakys pranešėjai ir apibendrins um, pakeitimus. Pirmiausia, ponas Berlingeris. Grazie Presidente. E, e, per quanto noi siamo. Ačiū pirmininkė. Iki termino liko nedaug laiko. Bet vis tiek norėčiau pasakyti, kad kai pradėjome darbą dėl šio reglamento. Ir dabar ir šiandienės diskusijos rodo, kiek svarbus yra šis reglamentas ir kokia yra puikia galimybė, kai pagal 51 straipsnį gali abu komitetai svarstyti dokumentą kartu teisingumas, teisė labai svarbi, svarbu, kad būtų sukurta bendra erdvė ES šioje srityje, nes ekonominiai dalykai panašu, kad slysta iš rankų. Taigi labai svarbi yra integracija Europoje. Tam reikia ir bendros teisingumo sistemos, kuri tarnautų piliečiams. Jeigu teisingumas būtų užtikri, užtikrinamas, jeigu piliečių teisės siekti teisingumo būtų užtikrinamos. Ir jeigu piliečiai galėtų gauti tinkamą rezultatą iš to teisingumo, tai iš tiesų yra svarbus demokratijos dalykai, bet tai yra susiję ir su augimu, juk visi dabar kalba apie augimą. Ir augimas nėra vien tik tai ekonominis. E, augimas reiškia ir galimybę europiečiams dirbti ir gyventi kartu toje pačioje žemėje, toje tame pačiame žemynė. besirūpinant jų interesais. Ir tai yra svarbi Europos pusė. Dar vienas dalykas. Komisijos atstovė labai teisingai tai paminėjo ir šiandienos diskusijose tai atsispindėjo. Uh, būtent, kad jeigu mes perdėm akcentuosime atitinkamus standartus ir viską bandysime surašyti tame teisės akte, tuomet pakenksime su paprastinimui, o su paprastinti reikia tekstą. Tai svarbu ne tik politikams, bet ir teisės ekspertams. Uh, reikia paliesti svarbiausius reikalavimus, svarbiausius aspektus, tačiau galiausiai visas šis procesas turi būti kuo galima aiškesnis, paprastesnis, lengviau įgyvendinamas. O jeigu viską surašysime sudėtingai, mažomis smulkiomis raidėmis, tai iš tiesų bus sudėtinga tuos dalykus įgyvendinti. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą bandėme įtraukti pačius aktualiausius dalykus e, kompromisuose, tačiau bendroje, bendrai tekste neturėtumėme jo, na, apsunkinti tokiomis mini detalėmis. Na ir dabar nukentėjusieji nusikal... nuo nusikaltimų. Taip, tai turi patekti į programos taikymos rytį, juolab, kad nesnei parlamente buvo primtas sprendimas dėl nukentėjusių gynybos. Ir tai yra aktualus ir svarbus klausimas. Teisinės, pagal atitinkamas teisinės tradicijas dažniausiai nukentėjusiai nėra pirmasis prioritetas. Tiesiog yra bandoma apginti tuos, kurie kaltinami teismo procedūroje tai įgauna didesnę reikšmę. Na, o kalbant apie atitinkamas priemonės, ypatingai tarp valstybinėse bylose ir ne tik tarp valstybinėse bylose nukentėjusiesiems turime iš ties padėti ir mes bandome čia tą padaryti. Dabar ar reikia minėti tuos naudos gavėjus ar ne? Aš manau, kad mes iš principo susitarėme. Čia svarbiausia yra tai, kad reikia bandyti parengti taisyklės, įstatymus, kurie būtų neperkrauti detalėmis. kurie būtų subalansuoti. Dar vienas dalykas - mokymai. Mes paprieštaravome komisijos programai, nes matome problemų dėl profesinės, profesinio ūkdymo, ypatingai kalbant apie teisėjus, advokatus, magistratus ir kitus teisės specialistus. Panašu, kad programoje tai nėra pakankamai akcentuojama ir parlamentas jau nekart ne, ne yra prieėmęs rezoliucijų, bandant išspręsti šią problemą. Nereikia viską, visko bandyti padaryti Bruselėje, centralizuotai, ar netgi centralizuotai valstybėse narėse. Turi profesinio ūkdymo programos rengiamos necentralizuotai. Jos turėtų atspindėti tą įvairovę, pritaikant jas prie įvairių teismų, prie įvairių profesijų žmonių poreikių. Tai yra kvalifikuoti pareigūnai, tačiau jie turi atnaujinti savo žinias nuolatos Ir štai toks ir būtų šio proceso tikslas. Dėkoju. E, ponas Kleis užbaigs dabar diskusijas. Ja, dank u voorzitter. Ik zal het uh, zeer kort houden. Uh, ik wil in elk geval. Uh... Ačiū pirmininkė. Labai trumpai kalbėsiu. Aš tikrai nesiskundžiau dėl didelio pakeitimų skaičiaus. Tikrai taip nesakiau. Nebandykite uh, čia taip apversti mano žodžių. Aš tik tai sakiau, kad šiek tiek daugiau jų yra, negu kad galvojau bus. Na, atsiprašau, kad negalėsiu atsakyti visiems kolegoms, tik tai keletą pastebėjimų išsakysiu. Pradėkime nuo biudžeto. Ponas Vandekampas sakė, kad nereikėtų praleisti šios svarbaus dalyko iš akių. Kai tik tai pasisuka kalba apie daugiametę finansinę programą, tai visi tik tai ir kalba apie įvairių programų biudžetus. E, šiam periodui 14-20 metams yra siūloma 472 milijonų suma. Mes tikrai nenorėtume nusileisti. Dabar dėl vienodų taisyklių taikymo. Pritarčiau tam principui. Ponas Dejongas būkštauja, kad e, kitos instancijos, institucijos gali atsidurti palankesnėje situacijoje. Aš norėčiau surasti kompromisą tarp tų, kurie siūlo paminėti konkrečias institucijas ir tarp tų, kurie to nepageidauja. Mes, manau, galėtume tris institucijas, organizacijas paminėti tik tai uh, kaip pavyzdį, pavyzdžiui, preambulėje. Ir manau, jog taip galėtume suderinti abiejų stovyklų, prieš, e, abiejų stovyklų šalininkų pozicijas. Taip pat e, norėčiau ponios Grisbek pakeitimams pritarti. Jais yra skaidrumas, dokumentų aiškumas, matomumas, pabrėžiamas, pavyzdžiui, 66 pakeitime yra kalbama apie galimybę kreiptis į teismą. Aš, kaip ir ponas Berlingeris, manau, tikrai paremsime būdų kartu šiuos pakeitimus. Dėkoju visiems nariams dalyvavusiems diskusijoje. Dabar galime pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo, tai yra penktojo. Čia esame numatę pusvalandį diskusijoms, todėl raginu visus iš pat pradžių tai turėti galvoje, nes, kaip sakiau, 10 po 11 turėsime balsuoti. Ir tuomet salėje bus vis daugiau narių. Taigi pasistengime užbaigti šio klausimo svarstymą per pusvalandį. Čia turime aptarti pakeitimus pasiūlymui dėl teisų ir pilietybės programos nustatymo 14-20 metams. Pranešė yra kolegė Kinga Gjons. Pateikta 140 pakeitimų. Šalia 45 pakeitimų su pranešimo projektu. Taigi, iš viso 185 pakeitimai pagal 50 taisyklę šis dokumentas rengiamas kartu su užimtumo ir moterų reikalų komitetu, nors mes esame vadovaujantis komitetas. Taigi išgirsime keletą žodžių tikriausiai ir iš komisijos ir tarybos galbūt jie galėtų pakalbėti labai trumpai. Taip pat Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pranešėjimas ponas Bonaldas taip pat yra čia. Sveiki atvykę. Ačiū, kad atvykote. Dabar pirmiausia išklausysime pranešėjus, o po to suteiksime galimybę padiskutuoti. Pane Gons, labai ačiū. Jūs paminėjote, kad yra 140 pakeitimų kas rodo didelį susidomėjimą ir kadangi mes e, rengėme šį, e, kai kurios straipsnius e, su kitais komitetais, reikia atsižvelgti ir į pakeitimus, kuriuos pateikė moterų reikalų ir užimtumo komitetai. 51 užimtumo ir daugiau negu 100 moterų reikalų komitete. Dėl grafiko. Moterų reikalų komitetas balsuos šiomis dienomis, šiandien arba rytoj, užimtumo komitete spalio 9 dieną. Žinodama pakeitimus, aš manau, kad galime pradėti darbą rengiant kompromisus, nes turime nedaug laiko. Mūsų komitete turėsime balsuoti lapkričio 26 dieną. Taigi <clears throat> pradėsime renkti kompromisus. Surengėme preliminarių susitikimų su komisija rengdamėsi oficialioms dėryboms ir sužinome šį beitą apie vieni kitų pozicijas. Tai norėčiau pasidalyti e, kai kuriais dalykais dėl problemiškesnių klausimų, kurie galėtų sukelti tam tikras diskusijas. Nemažai pakeitimų yra susijęs su antidiskriminavimo klausimu, kai kur patikimos skirtingos formuluotės pagal hartiją arba pagal sutartį. Tam tikrų metų turėtume susitarti dėl formuluočių, remiantis tiek vienu arba kitu, kad parengtume stiprią poziciją darybams su taryba. Tai galėtų būti vienas iš klausimų darybo, darybose. Kitas klausimas, kurį reikia aptarti, tai kalbų klausimas. E, daug e, pakeitimų kalba apie tai, kad e, konkursai skelbiami turėtų būti visomis ES kalbomis. Tai pozityvu, tačiau tai sulėtintų procesą, todėl reikėjo susitarti dėl efektyviausio būdo <clears throat> ir lengviausiai prieinamo būdo nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms organizacijoms, kurios galėtų pasinaudoti šiomis lėšomis. Kitas ginčytinės klausimas yra deleguojamiai arba įgyvendinimo aktai. Panašiai kaip ir su teisingumo programa. Viena vertus mes norėtume turėti įtaką darbo programams, tačiau klausimas yra, kiek tai sulėtintų visą procesą. Tačiau aš manau, kad e, svarbu yra šiek tiek kontroliuoti šią sritį, taigi tai dar aptarsime. Teisingumo programoje, kaip aš minėjau, yra nu, siūlomos įrašyti tam tikras ar konkrečias organizacijas kaip e, programų dalyvės. Dar kartą turėtume aptarti, ar reikia įvardyti tokias organizacijas ar ne. Aš e, manau, kad nereikėtų minėti konkrečių organizacijų. Dar pamindėsiu, kad užimtumo komitete pranešė yra ponia Lambert, e, su kuria puiku dirbti. Ji yra taip pat ir šio komiteto narė ir aš esu įstikinusi, kad mes puikiai bendradarbiausime. Ta pati galima pasakyti apie moterų reikalų komitetą, kur pranešė yra Regina Pasto, su ją dirbama taip pat nemažai. Noriu padėkoti visiems pateikusiems pakeitimus ir šešėliniams pranešėjams, dalyvavusiems diskusiją nuo pat pradžios, konsultacijose su piliečių organizacijomis. Todėl dėl šių konsultacijų mes siūlome pakeisti programos pavadinimą, nes e, lyčių lygybė ir taip pat yra svarbus aspektas. Organizacijos sutarė, kad programų dalyvės ne tik ES piliečiai, bet visi gyvenantis ES. Tai yra svarbus aspektas, bet manau dėl to sutarsime dar kartą. Ačiū už visą e, paramą ir manau, kad parengsime gerą pranešimą. Ačiū. You, other... Ačiū, ponia Genš. Siūlyčiau dabar dvi minutės komisijai ir tarybai. Pirmiausia, komisijos atstovė, ponia Mišių. Ačiū, pirmininkė. Pranešėjai labai puikiai apibendrino pakeitimus. Taigi aš manau, kad tai, ką, apie ką jį kalbėjo, yra būtent tie dalykai, dėl kurių teks padirbėti. Uh, Tik norėčiau pridurti, kad mūsų pasiūlymas grindžiamas sutartimis. Pasiūlymas nėra skirtas tik ES piliečiams. Bendri horizontalūs klausimai turi būti sprendžiami horizontalių pagrindų. Ir taip pat aš manau, kad ši programa skirta asmenų teisų apsaugai ir skatinimui. Taigi toks yra bendrasis tikslas ir aš tikiuosi, kad surasime sprendimus galtinio proje pasiūlymo projekte. Dėkoju, ponas Floridis tarybos vardu, jums dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Taryba irgi yra parengusi savo dalinį bendrai, dalinę bendrąją poziciją, kaip ją parengė viršelio 8 dieną. Atsižvelgiant į pirminį komisijos pasiūlymą, mūsų pozicijoje yra įtraukiamas lygybės terminas į pavadinimą. Tai yra teisų, pilietybės ir lygybės programa. Ten yra konkrečiai nurodomi veiksmai, kurie kūrė pridėtinę europinę vertę, tarp valstybinis bendradarbiavimas, poveikis keliom šalims ir geros praktikos klaida. Dabar dėl konkrečių tikslų juos patenka ir kova su smurtu prieš jaunus, prie, mažus vaikus ir moteris ir prevencija tokių nusikaltimų prevencija. Taip pat dabartinė programa yra suderinama su projektų finansavimą pagal konsumer programą. Minimalus išlaidų procentas e, negražinamų paskolų pagrindų mažiau nei 65 procentai numatyta nemažiau nei 65 procentai. Dabar e, tuose konkrečiuose tiksluose dar yra numatyti ir numatyta lygybė tarp, tarp vyrų ir moterų, lyčių integracijos aspektai. Šis beitas dėl organizacijų, kaip ir teisingumo programoje, kokios organizacijos galėtų, įvairios organizacijos galėtų uh, kartu dalyvauti su nepelno siekiančiomis organizacijomis, o dėl rodiklių, kaip ir teisingumo programos atveju, taryba numato konkrečius kriterijus, į kuriuos reiks atsižvelgti stebėsenos ir vertinimo procese. Taigi, Kipras pirmininkaujantį valstybę nori laukia techninio susitikimo su parlamento atstovais tam, kad būtų suderinti techniniai pakeitimai. Uh, E, prie bendrosios dalinės tarybos pozicijos. Ponas Boland, Ekosoko vardu. Gal norėtumėte trumpai pasisakyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, kad sutikėte galimybę apsilankyti ir išklausyti diskusijų. Kalba eina labai svarbią programą. Mes manome, kad na, nors ir kilo problemų apjungiant tas dvi programas ir kad poveikis e, gali būti netoks didelis, tačiau mes e, po susitikimų su komisijos atstovais ir po diskusijų mūsų komitete mes parengėme tokią savo nuomonę. Na ir pripažįstu kad daug padėjo ir pranešėja, kiti parlamentarai. Tokiu būdu mums pavyko parengti gan stiprią nuomonę. Pagrindinis dalykas yra tas, kad per ateinančius septynerius metus, kai bus įgyveninama ši programa, piliečių teisės turėtų būti pačios svarbiausios visose mūsų darbuose, visose programuose ir ypač turint omenyje, kokį poveikį tai darys moterims, žmonėms, kurie patenka į rizikos grupės. Taigi labai svarbu, kad šis teisės aktas skatintų lygybės principus ir kad tai atsispindėtų ir pakeitimuose. Daugiausia problemų kil, kilo mums dėl tam tikrų siūlymų uh, ir pakeitimų, kur poveikis moteriams ir rizikos grupėms bus, būtų sumenkinamas. Taigi tiek ir dar norėčiau padėkoti už kvietimą atvykti čia. Dėk, padėk, norėčiau padėkoti parlamentarams, kurie padėjo rengiant mūsų nuomonę. Na ir jeigu jūs manote, kad mūsų pagalba būtų naudinga, mes tikrai labai mielai ekonomikos socialinių reikalų komiteto vardu prisidėtumėme prie bendro darbo. Ačiū, dabar vyks diskusijos. Laiko turime nedaug. Gal pirmiausia išklausysime šešėlinių pranešėjų. Pone Andželili, pone Vikstrem, pone Lambert, Romera Lopes, matau, nori pasisakyti. Gal pirmiausia, pone Angelili, jums dvi minutės kad spėtumėme iki 11, 11 valandos balsavimų. E, ringrazio, ovviamente. Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti už visą atliktą darbą. Nemažai yra pateikta pakeitimų, tačiau ko gero visi sutiks su tuo, kad visi jie yra parengti tą pačią linkme. nediskriminavimo aspektas turi būti stiprinamas, nereikėtų jo pamiršti, tiksliau koncepcija, tai reikia priminti ir nuolat pabrėžti šioje programoje. Taip pat nereikėtų pamiršti šiuo požiūriu pažeidžiamų visuomenės grupių, kurioms reikalinga vadinama stipri apsauga. Moterys bei nepilnamečiai, pagyvenę asmenys bei neįgalus asmenys ir yra šios pažeidžiamos grupės. Taip pat turėtume priminti, kaip svarbu yra užtikrinti vyrų ir moterų lygybę. Turėtume pasirem, pasiremti savo turimą teigiamą patirtimį DAFNE programą. Dėlėtų naudotis šią programą, kovojant, pasinaudoti šią programą kovojant su uh, smurtu namuose. Na ir pabaigai pasakysiu. Keletą žodžių apie nepilnamečių pagrobimą, grobimus, nepilnamečių pagrobimą, palikimą pametimą, taip sakant, ir išnaudojimą. Dėlėtų panaudoti viską, kas įmanoma tam, kad programa šiuo požiūriu taptų pritaikoma ar naudinga. Tai yra NVO, visas Europos programas ir viską, kas įmanoma. Poniai Vikstrom, dabar žodis Cecilija Vikstrom. Prašom. Labai atsiprašau, ponė pirmininkė, mes labai intensyviai, įdomiai diskutavome su kolega. Siūlau kolegoms pabandyti taip pat kada nors. Kaip ten bebūtų, aš esu Aldė Šešėlinė pranešėja, noriu padėkoti mūsų pranešėjai nu, nuveikus puikų darbą, kaip visada, ypač už jos jautrumą ir kilnumą kolegų iš kitų politinių frakcijų atžvilgių. Tuomet e, dirbti yra kur kas įdomiau. Komisijos pasiūlymas pagristas dabartinėmis finansavimo programomis ir aš esu įstikinusi, kad galima daug ką pagerinti, tačiau taip pat svarbu, kad e, visos šalis susilauktų dėmesio, kurio nusipelno. Todėl aš pateikiau kai kurios pateikimus e, šią prasme. Man uh, rūpi, kad darbas susijęs su lyčių lygybė nesusilauks pakankamai dėmesio po programos sujungimo. Aš pritariu pakeitimams pakeisti komisijos pasiūlymo ketvirtąjį straipsnį dėl konkrečių tikslų. E, tų tikslų yra tikrai per daug ir jie gali vienas kitą užtemdyti. Tie tiks, e, tačiau tuos tikslus reikėtų įvardyti atskirai aiškumo vardan, kad kiekvienas e, tikslas susilauktų tinkamo dėmesio. Taip pat siūlau prie tų tikslų pridėti ir ksenofobiją, kadangi ksenofobija rūpi, e, yra problema ne vienoje valstybėje narėje, matėme baisių pavyzdžių, ką jį gali e, sukelti ir tai yra taip pat grėsmė Europos vertybėms, todėl reikia ksenofobiją taip pat pabrėžti. Taip pat noriu pabrėžti, kad yra būtina propaguoti, saugoti ir stebėti neįgaliųjų žmonių teisų įgyvendinimą. Aišku, tai reikia daryti visada, tai reikia daryti jau nuo seno, tačiau niekada nevėlu pabrėžti ir neįgaliųjų žmonių teisų klausimą. Taip pat reikia kovoti su diskriminavimu e, lyties pagrindu, tačiau taip pat svarbu įtraukti įtraukti ir diskriminavimą dėl e, lytinio, lytinės tapatybės. Taip pat e, reikia svarbu e, stebėti, ką daro nevyriausybinės organizacijos šios srityje, reikia jų darbą propaguoti, joms padėti, nes šiandien ne visoms NVO yra lengva išgyventi ES. Na ir pagaliau tikimės, kad šis pranešimas turės uh, tinkamos reikšmės, tačiau tam reikia tinkamo finansavimo, todėl reikia užtikrinti pakankamą programų finansavimą. Na, apskritai, aš manau, kad pranešėjos pozicija yra labai gera ir man, aš galėsiu tą poziciją paremti frakcijos vardu. Manau, kad taip pat pakeitimai bus geri papildymai ir dar galėsime jas aptarti tarp šešėlinių pranešėjų. Reikia turėti galvoje, kad Bendras tikslas yra užtikrinti ben, e, europinę pridėtinę vertę. Ačiū. Toliau ponia Lambert. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponia Gions už puikų bendradarbiavimą. Šio klausimu dirbame ir užimtumo komitete ir bandome ieškoti sinergijų tarp dviejų komitetų darbo, kad dirbtume panašią kryptimį. Galimybė pakeisti pavadinimą e, mums e, patinka, tai geriau atspindėtų programos turinį. E, žinoma, yra problemų dėl duomenų apsaugos. Galėtume galbūt rasti gerą kompromisinį pakeitimą tarp visų teikusių pakeitimų šioje srityje. Pritariu tam, kas sakė kiti šešėliniai pranešėjai Tačiau turiu klausimą dėl vartotojų teisų. Kaip tai dera prie viso paketo? Daugeliu į mūsų tai nėra visai tas pats klausimas, kai kalbame apie kitas teisės ir keliamas problemas. Jeigu kalbėsime apie DAFNE programos pratesimą ir panašiai. Tai yra viena problema, kur norėčiau išgirsti galimus sprendimo būdus. Ačiū, ponia Lambert. Lambert, ponia Romero, dvi minutės. <clears throat> Gracias, prezidentė. Ačiū, pirmininkė. Norėjau keletą žodžių tarti apie bendrąją šios programos filosofiją. prisidengdami su paprastinimo pretekstu negalime užmiršti svarbiausių dalykų prioritetų. Vieta, kurioje kalbama apie narkotikų priklausomybės prevenciją yra susijusi ir su kova su smurtu. Bet nereikėtų pamiršti, kad DAFNE programos finansavimas nebuvo e, padidintas, nepaisant to, kad mes kėlėme smurtavimo namuose vyrų prieš moterį smurto klausimą. Dabar sunkieji ir lengvieji narkotikai kalbama apie nuobaudų lygį, bet nemanau, kad šie klausimai galėtų būti palyginami. Man atrodo, kad ne čia vieta yra apie tai kalbėti. Gali nutikti taip, kad tai užgoš kovą su smurtų prieš moteris. Iš tikrųjų, tai juk apima tik tai vieną procentą. Dafne tik tai. Dafniai vienas procentas tik tai skiriama viso TVR biudžeto. Priešingai negu kad, pavyzdžiui, vis ar sis sistemoms, kurios yra puikiai finansuojamos. Kinga Gans pabaigai. Ačiū, dėkoju už pastabas. Jūs išryškinote pagrindinės dilemas, pagrindinės problemas dėl šios programos. Pirmiausia, mes sutarėme, kad tai bus trijų ankstesnių programų tesinys, kaip ir viskas tvarkoj, tačiau dėl to kyla pačios mm, didžiausios kovos dėl to, kiek tikslų įtraukti į šią programą, nors aš kalbėjau daug apie Europą, piliečių Europą, tačiau tai ir yra ir finansinių išteklių Europą ir to mums trūksta. Jeigu lygintumėme tai su ankstesniu biudžetu, trijų ankstesnių programų biudžetu ir dabartinės programos biudžetu, matome, kad šiek tiek didinamos finansinės išlaidos. Taigi panašu, kad vyks e, nemažai diskusijų apie tai, kaip būtų galima pasiekti kompromisų dėl siūlomų tikslų, kad jų nebūtų per daug, kad ne, nepritrūktų lėšų, bet neišbraukiant svarbių dalykų, pavyzdžiui, Dafne, ankstesnėje Dafne programoje. Ir taip pat visi tie nauji tikslai, naujos politikos rytis irgi turi atsispindėti uh, Aš manau, kad tai bus pats svarbiausias dalykas, svarbiausia dilema ir kažkada mums teks vis tiek susitarti prieš padarant išvadas, prieš dėrybas. Priešingą atveju dėl visko, na, sutariu, tai ką sakė Jean Lambert dėl vartotojų teisių ir vartotojų apsaugos. Yra kitas fondas, kuriame atsispindi kitos vartotojų teisių kiti aspektai. Taigi, reikia ir šioje programoje įtraukti tuos likusius aspektus, kad ne ir derinti tai su ta kita programa. Ačiū. Dėkoju už visų pagalbą ir dėkoju ir ekonomikos socialinių reikalų komiteto indėliui, už jų indėlį ir tikrai bendradavimas vyko labai sklandžiai. Dėkoju, poniai Gionš. Pranešėjai, dabar orientacinis balsavimas įvyks lapkričio 26 dieną. Tai reiškia, kad galime pereiti prie vėlesnio kito punkto. Jam skiriam, skiriamas pusvalandis nes 10 po 11 vyks balsavimai. Taigi per kitą pusvalandį aptarsime šeštąjį darbo tvarkės punktą, kur kalba eina apie Europą piliečiams programą 2014-2020 metams. Pranešėja yra, pranešėjas yra ponas Šabas Sogor. Apsvarstysime jo nuomonės projektą. Na, o galutinis pakeitimų pateikimo terminas irgi bus paskelbtas. Pirmiausia, išklausysime pono Sogor, po to vyks diskusijos. Bet prieš tai norėčiau priminti, kad e, pagal kultūros komiteto nustatytą terminą, tai yra atsakingasis dokumentas, pakeitimų pateikimo terminas buvo nustatytas ankstesnis negu buvo numatyta. Taigi išklausysime pranešėjo, po to bus diskusijos. Pana Sogor. Ačiū pirmininkė. Laiko turime labai nedaug šiai nuomoniai, dėl to, kad kultūros komitetas nesusitarė su taryba šiuo klausimu, nesutarė dėl teisinio pagrindo. Europos parlamento teisininkai paprašius kultūros komitetui padarė išvadas, kad programa siekia dviejų tikslų. Pirmiausia, kalbant apie ES istorijos atmintį ir kitas tikslas būtų susijęs su pilietiniu aktyvesniu bendradarbiavimu ES lygmeniu ir ne vienas iš tų tikslų vienas kito nepapildo, jie yra atskiri tikslai. Europos parlamento teisininkai padarė išvadą, kad dvigubas teisinis pagrindas pasiūlymo tvirtinimui yra būtinas. Tarybos teisininkų nuomonės skiriasi nuo Europos parlamento teisininkų nuomonės iš principo dėl dviejų dalykų. Pirmiausia, teisės aktų rengėjai patys gali apsispręsti, ar tie du tikslai gali būti laikomi lygus pagal savo reikšmę, ar atminties tikslas yra mažiau svarbus nei pilietinio aktyvaus dalyvavimo tikslas. Uh, Taip pat nei taryba, nei komisija nemano, kad treč, tri, 352 straipsnio pritaikymas sutikimo procedūra ir 67 straipsnio e, straipsnis kaip pagrindas istoriniai atminčiai būtų įmanomas. Aišku, dabar reikia apsispręsti, ar tos dvi procedūros yra suderintos. Dabar žodžio dvasia įtraukimas yra kaip tiltas tarp ateities ir praeities. Atmintis yra eleme, svarbus elementas, kalbant apie istoriją ir praeitį. Europos bendrijos remiasi bendra dvasia ir kuo galima daugiau piliečių turėtų tuo pasinaudoti. Europos dvasios termino įtraukimas Europos piliečių, į Europos piliečių programą leistų geriau planuoti ir gyvendinti projektus. dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, jei nėra fizikinių ribų ir tai yra bendra kultūros įvairovės erdvė, tuomet tapsime atviresni vieni kitų atžvilgių ir galėtumėme pasitelkti tą, tą daugiau nei 50 metų istorijos pamokas ir sėkmės istorijos. 229 milijonai eurų yra numatyta šiam projektui. Ir kaip jūs jau sakėte, terminas yra 26 rugsėjo diena. Ačiū. Dėkoju. Dabar vyks diskusijos, kas norėtų pasisakyti. Pirmiausia, matau, kad ponia Jaroka nori tarti žodį. Uh, Ačiū. Norėčiau. Dėl komisijos pasiūlymo dėl Romų įtraukimo į Europos pilietybės tikslų aspektą. Tai yra labai svarbu komitetui, kuris kovojo už Romų strategiją Europai. Mes manome, kad tie piliečiai, kurie ekonomiškai yra paribyje, jiems sunku pasinaudoti savo teisėmis, kai kalbam apie Europą piliečiams. Todėl aš norėčiau prisidėti prie šio teksto. Labai svarbu darbo atvarkė išlaikyti tą svarbą skiriame tiems mažiems regionams, kur europiškumo dvasia e, tiesiog yra planas ateičiai. Man tai yra tokie regionai, kurie, prim, kur pirmiausia reikia imtis kažkokiu veiksmu. Ačiū. Ačiū, ponia Gons. Ačiū. Nepakomentuosiu teisinį pagrindą, žinau šią diskusiją ir tikiuosi, kad uh, bus galima panaudoti dvigubą teisinį pagrindą. Tai yra vienas svarbiausių klausimų, Aš nesuprantu, kodėl mes kalbame apie piliečių Europą, jeigu kalbame apie programas, finansavimą e, susijęs su pilietybė, kuomet kyla rimtų problemų atstovaujant piliečius. Taigi linkiu ko geriausias sėkmės kovoje. Tikiuosi, kad pasiseks. Dažnai skundžiamės euroskepticizmu, menku piliečių dalyvavimu rinkimuose, menka parama Europos Sąjungai, Europos Sąjungos reikalams. Todėl labai svarbu parengti labai stiprią pro programą, įtraukiant romus, įtraukiant žmonės, kurie mažiau suokia savo teisės ar ES svarbą jų kasdienėme gyvenime ar tai kokį poveikį jiems daro ES. Taigi aš tikiuosi, kad kartu mes būsime pakankamai stiprus kovojant dėl šios programos ir parengsime pakankamai stiprią programą. Ačiū. Ačiū toliau, pane Romero. Gracias, presidente. Sí es importante este programa, aunque desgraciadamente. Ačiū pirmininkė. Ši programa yra labai svarbi, nepaisant to, kad situacija šiandien Europoje sudėtinga, kaip kad Kinga Gans yra tai apibūdinusi. Mes nežinome, ar programai pas, pavyks pasiekti nusistatytų rezultatų. Na, iš esmės tai juk bus kaip balsavimas dėl pasitikėjimo. Mes pagidavome, kad ši programa būtų kaip mano veiksmingesnė, nepaisant, finansa, nepaisant nepakankamo finansavimo. Iš esmės, istorinė atmintis niekur neprapuola piliečių sąmonėje. Programos turi būti susijusios. Norėčiau tik tai pasakyti, jog mažumoms, apskritai visoms mažumoms tai yra ypač svarbu. Ne tik tai čigonų, romų mažuma čia reikėtų apimti. Čia taip pat ir trečiųjų šalių piliečių, apskritai imigrantų klausimas svarbus. Labai svarbu yra tinkamai pabrėžti mažumų vaidmenį rengiant šią programą. Tiesiog dėrėtų skatinti piliečių motivaciją dalyvauti pilietiškumo programuose. Na, ši programa yra tikrai svarbi ir finansavimo požiūriu. Pone McIntyre, man labai rūpi šios programos pati idėja. Labiausiai nerima kelia tai, kad mes suome išleisti 229 milijonus svarų šiam pasiūlymui padidinti integraciją. Aš manau, kad mes esame valstybių narių sąjunga. Man visiškai nepatinka tai, kad mes norime propaguoti artimesnę sąjungą. Malonu, kad Baros, Baroso tiesą sakė, kad jis nori federalinės Europos, aš nenoriu tokios federalinės Europos ir man nerima kelia, kad mes užsimsime propagandą, o ne informacijos teikimu tai nėra, čia nėra kalba apie tai, kad tik, bandome įtikinti piliečius eiti vartuoti, tai yra, e, balsuoti tai yra svarbu, tačiau e, šiuo atveju taip nėra, čia yra tiesiog e, mokesčių mokėtų lėšų švaistimas. Ačiū ponia McIntyre, dabar ponia Sogurai, prašom baigti diskusiją šiuo klausimu ir pasiūlyti terminą pakeitimų teikimui. Ačiū poniai McIntyre norėčiau atsakyti. Jeigu pažvelgsime į trečią straipsnį, į programos struktūrą, čia nieko nekalbama apie pono Baroso federalizavimą. Tai yra projektas septynerių metų e, laikotarpį, programa piliečių ryšiams, kad ne, piliečiai galėtų keistis E, kultūrinėmis vertybėmis, e, savo mintimis apie ES ir nemanau, kad tie pinigai bus išleisti sąjungos federalizavimui. Antra, tikimės, kad kultūros e, reikalų komitetas ras sutarimą su taryba dėl teisinio pagrindo, remdamasi ne, europinė dvasia. Ačiū. Said... Taigi, kaip sakėme iš pradžių, terminas pakeitimams rugsėjo 26 diena. Ir viskas tuomet šiam klausimui. Toliau vyks balsavimas. Balsavimas dėl keturių dokumentų nuo 11 val. 10 minučių kadangi dar turime 20 minučių, aš siūlau padaryti pertrauką. Ir tie, kurie planavo ateiti čia 10, 11 valandų 10 minučių, iš tikrųjų taip ir padarytų. Taigi dabar 20 minučių pertrauką ir toliau tęsime darbą. Ačiū.